visus susirinkusius. Visų pirma, informacinis pranešimo 2009 Liepo 16 jūri komitetui aš pateikiau informaciją apie imuniteto panaikinimą vienam iš parlamento narių. Jūri komiteto pirmininkas mane informavo, kad atsižvelgiant į 2009 m. balandžio mėnesio parlamento rezoliuciją dėl Lenkijos e, teisinių nuostatų šis